Colleagues, can I bring the meeting to order? You have before you. Kolegos, aš norėčiau pradėti posėdį. Pas jūs prieš akis yra darbo tvarkė šioms dviems dienoms. Gal galėtume patvirtinti darbo tvarkę? Jei taip, tuomet pereisime prie ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimo. Tai yra birželio 18-19 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Gerai, patvirtinome tuomet pat e, bendro dangaus teisės aktų įgyvendinimas. Pone Foster. E, po vieną kalbėsime, taip? Gerai. Taigi kalbėsime dėl bendro dangaus teisės aktų. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū visiems Aš per daug į detalės nesigilinsiu. Aš manau, kad paskutinį kartą, kai susitikome ir kai turėjome diskusijas dėl bendro Europos dangaus, mes tai aptarėme. Aš tik tai norėčiau paaiškinti, kad pranešimas yra skirtas E, kaip atsakas į komisijos e, ataskaitą dėl bendro Europos dangaus e, laikas demonstruoti rezultatus. Ir aš visų pirmiausia norėjau sustiprinti mūsų signalus, kad mums reikia judėti sparčiau įgyvendinant Europos bendro dangaus teisės aktus kadangi mes jau sutarėme dėl reglamento šiame komitete, e, kai dalyvavo komisarė. Ir mes jau tada e, žinojome e, su oro transportu susijusias problemas, pernelyg didelės apkrovas ir Cezar E, mokslinių tyrimų programą. E, vienas e, kolega apsilankė valstybėse narėse, stengdamasis paraginti nacionalinės institucijas sparčiau gyvendinti šias priemonės ir taip pat Europos E, sąjunga, sąjungoje turime e, tinkamai panaudoti oro erdvę ir turėtume naudoti 21 amžiaus technologijas, e, kurios jau yra prieinamos. Ir vartotojas galiausiai moka šį principą taip pat e, turėtume efektyviau įgyvendinti. E, mes turėtume kaip parlamentas e, paspartinti šiuos veiksmus ir aš labai džiaugiuosi galėjusi prisidėti prie šio pranešimo e, rengimo. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti, kad mes prieėmę šiuos teisės aktus sukurtume daug naujų e, darbo vietų, tūkstančius naujų darbo vietų, sutaupytume daugybę CO2 e, iš metalų. Ir, ir pasiektume daug e, kitų tikslų. E, taip pat e, kalbama apie įdėgymo strategiją ir įgyvendinimo įdėgymo terminus. Taigi galiu pabaigai pasakyti didžiulis ačiū šešėliniams pranešėjams. Aš savo pradinėme pranešime nenorėjau e, pateikti per daug e, detalių, per daug e, sudėtingo teksto, tačiau kartu su šešėliniais pranešėjais stengiamės pasiūsti valstybėms narėms aiškus signalą, kad valstybės narės pritarė šiam projektui prieš daugelių metų, e, kuris e, yra vilkinamas e, ir jį reikia nedelsant paspartinti, nes tai yra svarbu pramoniai, įmonėms, darbo vietų sukūrimui. Ir aš paprašiau komisijos kad e, komisija atsilieptų į šį pranešimą 2012 m. birželio mėnesį. E, bendroji įstaiga e, ir kitos sukurtos institucijos dirba savo darbą. Čia labiausiai trūksta mums politinės valios Taigi aš esu įsitikinusi, kad e, kolegos valstybėse narėse taip pat paskatins savo žinybas, kad viskas pajudėtų sparčiau. E, yra pateikta e, keletas pakeitimų ir tikrai tie pakeitimai pagerina visą pranešimą. Yra keletas kompromisinių pakeitimų, aš juos nesigilinsiu, kadangi mes e, tam jau skiriame gerą pusantros valandos. E, tačiau e, galiu pasakyti, kad stengiausi atsižvelgti EPP, SND, žaliųjų, aldės frakcijų e, e, pateiktus pakeitimus ir stengiausi pasiekti kompromisu. Dėl kai kurių atskirų pakeitimų aš ne visuomet galėjau juos atsižvelgti, e, kad e, per daug nesikartotume Aš e, stengiausi išlaikyti kaip galima glaustesnį pranešimą, e, kad tekstas būtų kuo aiškesnis, kad signalai būtų e, aiškus ir vienareiškšmiški. Ir dar kartą padėkosiu šešėliniams pranešėjams, kurie padėjo man suderinti kompromisinius pakeitimus ir e, tikiuosi parengtas balsavimo sąrašas yra geras ir mūsų parems rytoj balsuojant daugumą. Pone Tikun, EPP frakcijos e, vardu. Ponas Kūn, dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien Pasisakau kolegos Marinesko vardu, kuris dėja negali šiandienos posėdėje dalyvauti, kadangi turi svarbių politinių įsipareigojimų savo šalyje Rumunijoje. Labai trumpai. EPP ir e, ponas Marinesko šešėlis pranešės norėtų padėkoti kolegijai Foster. Ji dirbo labai profesionaliai, kompetentingai. ir atsižvelgė į šešėlinių pranešėjų pastabas bei kitų asmenų siūliusių pakeitimus pastabas. Manau, kad mūsų oro erdvėj svarbu rasti sprendimus kuo greičiau. Na taip, yra tam tikrų elementų, kurie yra ypatingai svarbus ir kuriuos reikia įgyvendinti. Ir kai kalbame apie ES, kalbame apie struktūros pakeitimus, būtina atsižvelgti į oro transporto saugumą. Oro erdvės blokai turėtų būti įgyvendinti tarp atskirų valstybių ir jeigu turėtų įvykti privatizacija, tai tuomet reikėtų bet kuriuo atveju atsižvelgti į priimtus sprendimus. Svarbu, kad būtų tinkamai užtikrintas saugumas tiek nusileidimų, tiek pakelimų metu. Ir svarbu, kad saugumas būtų užtikrintas uh, visais atvejais. Kad galėtume išvengti visokių techninių incidentų. Pone Foster jau minėjo, kad turime vykdyti spaudimą mūsų nacionalinėms valstybėms ir regionams bei ministrams ir e, transporto ir aplinkos saugos, nes jiems tenka tam tikra atsakomybė nacionalinių lygmenių. Svarbu, kad būtų netrypčiama vietoje ir manyčiau, kad tas požiūris sprendimų gyvenimas iš viršaus žemyn yra šiuo atveju vienintelis tinkamas. Veikti reikia skubiai. Dėkoju. Ir be to mes turėtume pabrėžti tą faktą, kad būtina laikytis darbų grafiko. Valstybės narės yra prisėmusios tam tikrus įsipareigojimus. Ir kai kalbame apie tuos functional airspace blocks, Tai šio klausimo buvo nemažai padirbėta. Sulaukėme e, nemažai reakcijos apibūdinančios, kokia padėtis yra dabar. Ir turime pasakyti, kad kol kas poslinkių čia nedaug. Europos komisijos parama taip pat būtų reikalinga. Tai štai, Mes kaip parlamentas būtent tokį signalą turėtume siūsti, o ponas Marinesko kaip šešėlinis pranešėjas mano, jog visi tie klausimai yra tinkamai iškelti kolegės Foster nešime. Ir kad pakeitimų siūlymai turėtų padėti apimti viską. Gal nebus apimtos viena ar dvi detalės, tačiau mes tikimės, kad balsavimas vyks sklandžiai. Ačiū. Es socialdemokratų frakcijos vardu ponas Daniels. Dėkoju pirmininkė. Ypatingai norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Fostero, taip pat šešėliniams pranešėjams už šį puikų pranešimą ir už puikų bendradarbiavimą, kuris mums leido pasiekti kompromisinių pakeitimų e, ir leido pasiekti, kad mes visi tiems pakeitimams pritartumėm. Manau, kad e, tokiu būdu mes komisijai pademonstruosime, kokią tvirtą žinią norime paleisti ir mes norime, kad būtų kaip galima greičiau sureaguota, kad būtų įgyvendinti teisės aktai susijęs su bendro dangaus, e, su dangaus, bendro dangaus teisės aktais, su jų įgyvendinimu iš tų kompromisinių pasiūlymų mes remiame komisijos poziciją. O komisijos pozicija yra labai griežta tų, kurie nesilaiko e, terminų atžvilgių dėl subsidijų. Taip pat norėtumėm, kad finansavimas vyktų labai efektyviai. Ir mes pabrėžiame, kokia svarbi yra paramos sistema Taip pat nereikėtų išleisti iš akių to fakto, kad bendras dangus iš tiesų reiškia tikrą revoliuciją Europos transporte. E, reik... Ir dabar, jeigu netaikysime tų teisės aktų, tai e, jų reikšmė laikui bėgant vis labiau mažės. Amesneriam. This, uh, Dėkoju. Dėkoju, aš buvau šešėlinis pranešėjęs šio klausimu. Ir galėčiau pasakyti, kad ALDE frakcija džiaugiasi šio pranešimu parengiamų savo iniciatyvą. Pone Foster apėmė visus iškeltus klausimus, 29 kompromisiniams pakeitimus mes galime pritarti. Mes labai džiaugiamės uh, tuo, kad pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai nusprendė, kad reikės siūsti aišku signalą valstybėms narėms dėl funkcinių e, oro erdvės blokų. Šios nuostatos turėtų būti gyvenintos iki 12 metų pabaigos. Mes taip pat e, džiaugiamės tuo, kad buvo iškelti aišku siekiai, kad mažiau vėluotų oro transportas, kad e, būtų kad būtų priimta visai ir kita nuostatų padedančių pagerinti oro transporto kokybę. Pritarėme pakeitimams 8, 11, 12 ir kitiems. Valstybės narės turėtų būti patenkintos naujomis teisinėmis nuostatomis. Dabar turėsime visą teisės aktų paketą ir bendro dangaus klausimas turėtų būti pagaliau baigtas nagrinėti. Mes manome, kad tuo būdu bus efektyviau naudojama oro erdvė, o oro uostai taps taip pat konkurencingesni ir sėkmingiau atrems ateities iššūkius. Ačiū ponas Lichtenberger, žaliųjų frakcijos vadovas. Pone Lichtenberger. Dėkoju. Aš išklausiau tai, kas buvo pasakyta iki šiol. Manau, galiu kalbėti vokiškai. Taigi dėkoju už tą informaciją, kurią mums pateikė. Ir aš e, norėčiau iškelti vieną svarbiausių dalykų, tai yra pinigai. E, apie tai kalbama daugelyje e, pakeitimų ir kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų daugiau įnašų skirti šios, šios, šių teisės aktų įgyvenimui. Jeigu mums nepavyktų įgyvendinti viešojo sektoriaus ir e, privačios, e, e, privataus sektoriaus partnerystės ir pasiekti tos teikiamos naudos, tai bus sunku, kaip mes galėsime tam pritarti. Kai kuriuose pakeitimuose numatyti numatytos aiškios taisyklės, kaip pasidalinti indėlį. Ir tai yra tikrai lemiamas klausimas, kaip padalinti europinius pinigus, nes e, pastaruoju metu metu e, susidurėme su pelno privatizacijos e, problema, ypatingai oro transporto srityje. Aš norėčiau iškelti tokį pavyzdį kaip aviacijos pramonė, e, nes čia yra paliečiama daug ir nacionalinių interesų ir turėtume atkreipti dėmesį, kad kad e, pelnas neturėtų išplaukti vieną kryptimį, e, kad nebūtų suteikta visiška e, veiksmų laisvė tam tikriems asmenims. Kartais dėja mums šioje srityje nepavyksta pasiekti susitikimą sutarimo ir mes ne visada galime problemas išspręsti pumpuodami e, į sistemą daugiau pinigų. E, ponas Bach. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau prisijungti prie anksčiau kalbėjusiųjų ir e, padėkoti poniai Foster už puikų pranešimą ir pakalbėti norėčiau apie kompromisinius pakeitimus. E, šį kartą e, parlamentas pasirodė tikrai e, užmojingas ir susitelkęs. Mes kalbame apie darbo vietų sukūrimą ir ekonominę naudą. Ir aš sutinku su pranešėja, kad mes visi turime paspausti savo nacionalinės vyriausybės, kad šie aktai, teisės aktai būtų įgyvendinti. Komisijos vardu ponas Kastelėti. Ačiū pirmininkė. Labą dieną visiems. Leiskite pradėti nuo to, kad aš dar kartą norėčiau pabrėžti e, tai, ką kalbėjau ir e, praeitą kartą, tai ponios e, Foster pranešimo e, kokybė, tai yra puikus pranešimas, jame išdėstytos tikros bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimo problemos. E, ir dauguma e, pakeitimų e, komisijai yra priimtini. Bendrai suprantame bendro Europos teisės aktų svarbą ir ir paskirti, nes efektyvumas šiuo atžvilgiu e, reiškia e, ne, ne tik e, kaštų taupimą, bet ir ekologinę, bei socialinę ir ekonominę naudą. Funkcinių oro erdvės blokų įdėgymas, įvedimas būtų ypatingai naudingas aspektas. Mes sutinkame su nuostatomis dėl įdėgymo, kadangi e, oro eismas intensyvėja, o e, šiuo metu šiek tiek sumažėjęs oro transporto e, intensyvumas dėl ekonominės krizės padeda mums pasinaudoti tinkamą progą. Ir aš norėčiau pabrėžti, E, kad e, priklausomai nuo situacijos gruodžio mėnesį, žinoma, komisija gali imtis veiksmų prieš valstybės nares ir e, kitais metais mes jūs apie tai informuosime. E, dėl nacionalinių e, planų peržiūros, reiškite, paaiškinti, kad šie planai buvo perduoti komisijai praeitų mėnesių, birželio mėnesį. E, vėliau komisija pateikė savo rekomendacijas valstybėms narėms ir šiuo metu komisija siunčia laiškus valstybėms narėms laiškus, tvirtindama peržiūrėtus E, veiklos planus. Ir reikėtų paaiškinti, kad kai kurios valstybės tikrai padėjo daug pastangų e, e, įgyvendinamos tikslus, tačiau yra ir valstybių narių, kurios vis dėl dar atsilieka. Tai Taip pat e, didelis dėmesys skiriamas e, sistemos dėgymui, tai yra e, labai svarbus klausimas. Ir čia yra nuoroda į Europos sujungimo priemonę. Turėtume Mm, turime užtikrinti, kad šių teisės, įgyven, teisės aktų įgyvendinimas būtų palankus smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Ir, ir komisija stengsis viską, kad galėtų pagreitinti šį procesą savo ruoštų. mes taip pat turėtume paaiškinti e, kai kurių e, europinių e, agentūrų vaidmenį įgyvendinančios teisės aktus. Visuomet turėtume atsižvelgti į socialinį metmenį, socialinį dialogą šiame sektoriuje. Ir taip pat buvo padaryta nuomonė, nuoroda į pakeitimus susijusius su pajėgumais ir mes žinome, kad e, egzistuoja glaudus ryšys tarp oro transporto e, kontrolės e, pajėgumų ir oro uostų bei oro erdvės pajėgumų Taigi aš e, pabaigsiu sakydamas e, e, ir dėkodamas pranešėjai be Europos parlamentų už šį pranešimą, kuris galėtų pastumėti bendro Europos dangaus teisės aktų įgyvendinimą. Dėkuoju Jums dabar, poniai Foster, žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū komisija, labai trumpai norėčiau mm, pasakyti E, af, keletą žodžių dėl AFET komiteto nuomonės. E, Sėdė komitetas e, pritarė mūsų pranešimo redakcijai. Mes jau daugelį metų kalbame apie bendrą Europos dangaus teisės aktus ir mane nustebino vieno komiteto e, nuomonėje minimas poveikio vertinimas, ką mes padarėme prieš dešimt metų. E, ir kaip mes žinome, e, mes turėsime e, pritaikyti e, šiuos teisės aktus ir e, karinėms pajėgoms ir tai minima taip pat mano pranešime. Aš dėkoju kolegoms už konstruktyves pastabas ir ponė Lichtenberger labai teisė, teisė tai paminėjo finansavimo klausimą Tai ne, ne vien tik tai yra viešojo sektoriaus pinigai, tai yra daug e, privačių e, e, įmonių ir mokslinių tyrimų fondų, kurie dalyvauja šiame procese. Ir galiausiai iš šio viso proceso laimos, laimės vartotojai. Ir galiausiai norėčiau padėkoti e, komisijai. Mes tęsime toliau iškėlę e, galvą e, ir išgalandę ginklus, kad valstybės narės nedelsdamos imtųsi visų priemonių, kurių dar neįgyvendino. Ir aš lauksiu jūsų visų balsavime rytoj. Dėkoju. Rytoj transporto komitete balsuosim dėl šio klausimo, kaip jūs sakėt, ponė Foster. Rugsėjai balsuosime plenarinėje sesijoje. Kita tema pagal darbo tvarkę yra vėl ponios Foster pranešimas Europos palidovinės navigacijos sistemų dėgymas ir eksploatacija. E, vyksta pirmasis svarstymas. Džekį, prašom pristatyti savo pranešimą. Dėkoju. Mes turime jau balsavimo sąrašą, tai yra geras dalykas. Dar kartą norėčiau padėkoti kolegoms už konstruktyvius pakeitimus. Dauguma jų tokie būtent ir buvo. Ehm, jeigu pakartotume, apie ką mąstėm daugiausiai rengiant nuomonę, reikėtų pasakyti štai ką. Buvo stengdamasi užsitikrinti, kad e, minėtas mūsų kompetentingas komitetas padarė viską, kad viskas būtų paruošta. Ir taip pat stengiamės užsitikrinti, kad e, vieši pinigai būtų leidžiami teisingai, kad nebūtų veiklos dubliavimo. Ir e, mes čia kalbame apie labai rimtą infrastruktūros programą, kuriai reikalingas finansavimas. Satelitinės Europos palidovės navigacijos sistemos dėgymas yra fantastiškas dalykas ir tai bus naudinga mums visiems. Mūsų požiūriu tai pasitarnaus transporto sistemoms. Aš apie tai kalbu savo įvadinėse pastatymuose pastabose. Tai bus naudinga tiek kelių transportui, tiek jūrų transportui. Nenorėčiau leistis į detalės, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Yra keletas e, dalykų, kurie yra laikomi šiokiais tokiais standartais. Pavyzdžiui, kalbant apie viešųjų pinigų panaudojimą, viskas yra taip paprasta nuo vieno nuo struktūros projektų reikia pereiti prie kitos ir suprantama, kad tie pakeitimai, kurie buvo pateikti, e, pirmiausia kalba apie finansavimą, kurio neva nepakaks. Tad reikėtų, kaip jau sakiau, pirmiausia atskirti, kas yra tinkami pakeitimai, kas nelabai. Pamatysite pagal balsavimo sąrašą, kad mes taip pirmiausia stengiamės atspindėti E, kolegoms nusintėm paaiškinimus, kodėl nepritarėme vienam ir kitam pakeitimui. Taip pat buvo iškeltas safety of life klausimas. Buvo e, keliamas klausimas, ar ši programa turėtų būti laisva ar ne. E, taip pat viešųjų pirkimų klausimas buvo sprendžiamas. Šiaip daugelis dalykų šiame pranešime buvo aiškus ir uh, manyčiau, kad jo, jame nutytos taisyklės turėtų būti įmanomos taikyti pagal tvarką, kurią nusistatytų valstybės narės. Taigi vyksta pirma atvira diskusija, ji vyko šią temą prieš keletą savaičių ir norėčiau išgirsti, ką kolegos e, mano apie balsavimo sąrašą. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. turiu pastebėti, kad jūs iš tiesų labai puikiai parengėte tuos pakeitimus. Taip, yra tam tikrų kompromisų, kurie buvo pasiekti jums vadovaujant ir taip pat buvo įtraukti patys svarbiausi pakeitimai. Jie labai gerai tekste yra atspindėti, o mes kaip APP, e mums kaip APP e tai yra labai svarbu. Buvo Martinkievičius pakeitimas, Kevič pakeitimas, e, su juo jau kalbėjome apie tai, tai daugiau e, formuluotės klausimas. Reikėjo e, apimti viską, kas yra susiję su Europos palidovinės navigacijos sistemų, sistemomis. Buvo atsimtas 44 pakeitimas, o dėl visų likusių dalykų, tai ponė Foster jau kalbėjo apie svarbiausius klausimus. Ir taip pat reikėtų pasižiūrėti, kiek toli gali nueiti bendras sistemos finansavimas, nes tai yra tokia investicija, kuri neapima ES biudžeto, o Dar mes turime Galilėjo sistemą. Ta Galilėjo sistema reikėtų plėsti, reikėtų daugiau lėšų numatyti šiam tikslui ir reikėtų galų gale viską daug tiksliau apibrėžti. Reikėtų e, pagalvoti dar kaip ką finansuoti papildomai transporto srityje labai daug yra įvairių galimybių, nesvarbu, ar e, imsime satelitinę laivų saugumo sistemą, e, palidovinę sistemą ar, ar antžeminės palidovinės sistemas, galimybių daug yra visur. Ir būtent dėl to mums kaip komitetui reikėtų labai įsitraukti į šį darbą. Mūsų transporto sistemos e, vis labiau protingėja, e, dabar galvojama ir ateity bus galvojama, kaip galima geriau išvengti transporto kamščių. Mm. Apie biudžetinius dalykus jau kalbėjome ne vieną kartą, tačiau pasakysiu dar kartą, kad reikėtų persvarstyti galimybės, kaip geriau panaudoti Europos palidovinės navigacijos sistemas ir kaip geriau numatyti finansavimą 2020 metų perspektyvoje. Labai ačiū, e, kad pateikėte balsavimo sąrašus, ponė, vos, e, ponė Foster ir manau, kad mes būtent taip ir turime elgtis, kaip jūs juose numatėte. Thanks. Ponas Alkadraui, dėkoju. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Pranešėjai, tiksliau. Mano kolegos nėra, bet jis paprašė tarė, tarti keletą žodžių jo vardu. Paprastai tariant, mes galime pritarti nuomoniai. Čia pasisakau pono Liberatskį vardu. Uh, E, Apgailėstaujama, kad nebuvo tarta nieko apie šios sistemos tolesnį vystimą. Ir nenumatyta jokių lėšų tolesniam projekto dėgymui ir vystimui transporto srityje. Tai galėtų būti mm, finansuojama atsižvelgiant į S2020 programas ir kelmius tikslus. Tačiau tikrumo nėra jokio, nes dar nežinome, ar biudžetas numatytas horizonte 2020 bus pakankamas, kad būtų galima e, finansuoti taip pat ir palidovų navigacijos sistemų dėgymą. Mes sutinkame su pranešėjos pozicija ir argumentais. Ponas Liberatskis pateikė keletą žodinių pakeitimų, kad dokumentas būtų lankstesnis kad būtų galima numatyti tam tikras nuostatas susijusias su papildomu šio projekto finansavimu. Galbūt galėtumėte kolegos užmesti akį į tos žodinius pakeitimus, tai būtų puiku. Tačiau manau, kad bendrai tariant, galime pritarti pranešėjus požiūrį. Ačiū. Ponas Benjen. Uh, Pona, ponas Klins uh, norėjo pasisakyti, tačiau šiojo metu jo nėra. E, jis yra e, šešėlinis pranešėjas, kuris mano, kad e, palidovinės navigacijos sistemos gali būti naudingos ne tik įmonėms, bet ir ES piliečiams. Ypatingai jis mano, kad būtina toliau bandyti e, toliau tvarkyti efektyviau programos biudžetą ir taip pat mano, kad e, nereikėtų užkirsti kelio privatiems investuotojams, jeigu jie pageidautų dalyvauti finansiškai šioje programoje. Pone Lichtenberger, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Šis pranešimas yra tikrai geras. Esu pasirengusi pritarti daugumai kompromisų ir norėčiau padėkoti už tai, kad e, paminėjote tokį aspektą kaip tarpusavio saveikumas. Iki šiol mes pakankamai į tai neatsižvelgdavome, e, o jeigu būtume, galėtume išvengti nemažai būtumėm galėję išvengti nemažai problemų. Bendrai paėmus, tai yra labai svarbus punktas. Man atrodo, kad yra dar viena problema, beje, apie tai jau kalbėjau. E, ta problema, ta problema būtų galima įvardinti kaip finansavimas. E, reikėtų pasakyti, e, kad už partnerystės tarp viešojo ir privataus sektoriaus nereikėtų slėptis, kalbant apie finansavimą. Aš palankiai žiūriu į bendrą finansavimą, jeigu projektas yra geras, tačiau, kaip jau minėjau, toje partnerystėje e, nereikėtų taip elgtis, kad būtų privalumai teikiami tik tais vienai kažkuriai tai iš pusių. Labai ačiū, ponas Šintke, nuo komisijos. Ačiū pranešėjai už Ačiū pranešėjai už puikų pranešimą, mes jį labai vertiname už aiškumą e, ir e, taip pat e, tai, kiek tas pranešimas remia Genesis programą, tai yra labai puiku. Aš tik tai norėčiau iškelti vieną klausimą, kurį pati ponė e, Foster paminėjo. Manau, kad tai yra labai svarbu, tai yra finansavimo klausimas. Ir drįščiau pasakyti, kad nei vienas iš mūsų e, čia neprieštraus, e, kad šios programos yra labai svarbios, nes visa infrastruktūra infrastruktūra nebus naudinga, jeigu nebus programų e, padedančių tai panaudoti. Ir kaip šias e, programas e, reikės finansuoti, ar jos bus finansuojamos iš lėšų numatytų e, navigacinių sistemų įdėgymų ar iš kitų lėšų. Mes paskaičiavome sąnaudas e, ir biudžetą ir pateikėme tarybai ir parlamentui vien tik tai e, biudžetas numatytas vien tik tai infrastruktūros įdėgymui. Ir kad infrastruktūrų e, EGNOS ir Galileo galėtų veikti reikas, reikalingas papildomas finansavimas. Dėl tos priežasties mes visiškai pritarėme poniais Fosteriai, kuris sako, kad mokslinių tyrimų ir e, programų kūrimo finansavimas turėtų būti iš Horizontas 2020 e, programos. Aš negaišinsiu e, jūsų daugiau laiko, tik tai padėkosiu visiems kolegoms dirbusiems ir ypatingai poniai Foster už puikų pranešimą. Dėkoju. Pone Foster, norėtumėt pasisakyti? Dėkoju komisijai, kolegoms Ponas Liberatski, norėčiau, e, kad pažvelgtumėte į balsavimo sąrašą. Ir e, manau, kad e, mes dirbame gana konstruktyviai, pirmininkė. Ir norėčiau pasakyti, kad atsižvelgėme į visų frakcijų nuomonės prieš balsavimą rytoj. Rytoj balsuosime rytoj, o įtre komitete rugsėjo 6 dieną ir tikėtina e, plenarinėme posėdėje balsuosime spalio mėnesį. On... Kitas darbo tvarkės klausimas yra laiko tarpsnių paskirstimas oro uostuose. Ponas Ugės, žodis jums. Grazie Presidente. Rispetto alla tabella. Dėkuoju, pirmininkė. Mes turime gairias, o aš savo ruoštų pabandžiau jums pateikti pirmosius pranešimo apmatus. komisarams ir e, šešėliniams pranešėjams. E, tie matai buvo išdalinti pirmiesiems. Labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Buvo keletas klausimų. Buvo taip pat galimybė apsikeisti nuomonėmis. Dar norėjau paklausti, sako ponas Ugės, kiek, turėjau, kiek turėčiau laiko pristatinėti pranešimui, kol dar nepradėjote kaukšėti plaktukų. Ponas Simpsons, žinote, man visuomet sunku pranešėjui leisti be galo be gal, krašto prieštis, plėstis, bet e, pasakysiu šį kartą jums, nors kitą kartą, jeigu išsiplėsite per daug, tai kaukštelėsiu tuo plaktuku. Ačiū. Taigi, Mano pranešimas sutampa su komisijos nuomonė, ypatingai, arba tiksliau tariant, su komisaro ir, ir e, Kalas ir jo kabineto nuomonė. Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad reikia paminėti keletą svarbių punktų. Pirmiausia, E, įvedama antrinė rinka tiems laikotarpiams. Jūs žinote, kad jungtinės karalystės pozicijos kitos valstybės nepripažįsta teisę tą poziciją, nors mes žinome, kad tokia praktika yra. Taigi reikia e, e teisinio pripažinimo kad būtų numatomos, e, numatomos kompensacijos tarp įmonių. Tas procesas taip pat turi būti paremtas garantijomis, sakykime, bešališkumas reguliuotojas turi būti nepriklausomas, padarydamas e, pasirinkimą tarp įmonių bei oro uostų. E, žodžiu, jis turi būti nepriklausomas ir nešališkas šiame be galo sudėtingame pasaulyje, oro uostų pasaulyje. E, kai kalbame apie e, laiko tarpsnius, tai tikrai labai sunku susigaudyti, kada e, ir kaip galima pasinaudoti kokio oro uosto. Aš bandžiau apibūdinti, kas yra tie laiko tarpsniai ir pabandžiau įvesti tokią apibriežtį, kada laiko tarp, e, e, kas yra tie laiko tarpsniai, juos yra, jie yra paskirstomi atsižvelgiant į vairius interesus - keleivių interesus, valstybių interesus, e, oro skrydžių kompanijų, oro uostų interesus ir nekalbant jau apie oro uostų darbuotojų interesus. Tam pasiekti reikalinga koordinatorių, reikalingas koordinatorių bešališkumas. Mes jau ne vieną kartą ir paskutinį kartą taip pat minėjome, e, kai buvome susitikę su šešiliniu pranešėju praeitą savaitę, kad ši tema yra horizontali kur e, galima susidurti su visomis problemomis, kurios tik tais gali kilti oro uostose. Taigi e, galima aptarti labai nemažai temų. Ir tokiu būdu mes žiūrėjome, koks yra ryšys tarp periferinių e, terminalų ir regioninių oro uostų. Čia pasiūliau padaryti kai kurios pakeitimus komisijos pateiktame reglamente. Laiko tarpsnių e, skirstytojai gali atsisakyti skirti vieną ar kitą laiko tarpsnių, jeigu tai uh, neatitinka regioninių e, oro uostų ir e, periferinių oro uostų interesų arba, e, sakykime, tos realybės, su kuria jie susiduria. Pavyzdžiui, į Ameriką skrendant arba skrendant į Azijos ar E, ramaus vandenino regiono oro uostus e, problemos čia yra iš tiesų didžiulės. Reikėtų pažymėti, kad e, srautas, lėktuvų srautas labai, labai išaugo ir dabar turimų pajėgų ilgam laikui neužteks. iki 30 metų dar padvigubės tų skrydžių e, ir atsižvelgti į tokias realijas tikrai bus nelengva, nes reikės ir naujų žmonių viskam aptarnauti, ir naujų pakilimo takų. Tačiau ekonominė situacija yra tokia, kokia yra. Ir visi puikiai tą žino. Uh, labai nelengva naudotis žemės plotais Europoje ir tikrai negalima švaistyti tų žemės plotų, čia tikrai sprendimo surasti negalima. E, sprendimą e, pasiūlyti labai, labai sunku. Tačiau šiaip ar taip galima padaryti taip, kad dabartinėje Europos sistemoje e, srautas, kuris padidės 24 milijonais, e, bus kažkaip tai lengviau tvarkomas papildomai darbų 60, darbinų 60 tūkstančių žmonių. Yra nemažai prieštaravimų, kurie pasigirsta iš besinaudojančių esamą padėtimi. Aiškiau tariant, aš čia turiu galvoje kaip tik tais oro e, bendrovės, ypatingai tas oro bendrovės, kurios priklauso nuo ankstesnių, nuo senųjų E, oro bendrovių, kurios priklauso tam tikroms valstybėms. E, situacija čia neikiek nėra pakitusi. E, ir tai tikrai nepalengvina ES oro uostų padėties arba kartais netgi neleidžia kai kurių problemų išspręsti. Europos tas susicentrinimas kabutėse E, labai nelengvas spręsti dalykas. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie su manimi bendradarbiavo. Aišku, klausimas iki galo išspręstas nėra. Komisija beje su mumis taip pat buvo pasirengusi bendradarbiauti. tačiau iki rugsėjo dar galima pateikti pakeitimo. Kai pateiksite pakeitimus, turbūt komisijai mūsų pateiksimas pasiūlymas bus visai neblogas. Ačiū kolega Fidansam. Noriu pradėti nuo padėko žodžių pranešėjų už jo atliktą darbą. Sulaukėme darbo dokumento. Dėl kitų dviejų klausimų tokio nebuvo. Mes Gavome pranešimo tekstą laiku, kad galėtume su juo susipažinti ir turėti savo nuomonę, e, kad galėtume pateikti taip pat konkrečius pakeitimus tam konkrečiam tekstui. Pirmiausia, čia mes kalbam apie sektorių, kuris susiduria su didžiuliais sunkumais, kurie yra susiję su e, ekonomikos recesija, bet yra ir naujų faktorių, kurie E, nepagerina padėties pasaulinėje rinkoje. Bandoma e, sumažinti tą turimą Europos oro erdvę. Siek, ją siekia gauti kiti regionai. Matome, kad auga e, skrydžių skaičius ir kad ta tendencija išliks artimiausiais metais. Tad reikia rasti daugia pakopį atsakymą, daugia šakį atsakymą. Ir nebeišeis spręsti tik tai um, laiko tarpsnių klausimus. E, mūsų tikslas yra didinti mūsų oro uostų sistemų pajėgumus, o tam reikės dirbti sprendžiant įvairius klausimus. Pirmiausia, pagerinti laiko tarpsnių uh, reglamentavimą, teks nemažai investuoti į infrastruktūrą, kur tai yra suderinama su teritorijos aprūpinimo nuostatomis ir taip pat teks grįžti prie bendros oro erdvės ir daryti viską, kad turimos sistemos kainuotų pigiau ir kad oro transportas vyktų sklandžiau. Ši strategija apims pačius įvairiausius aspektus ir oro tarpsnių paskirstimas, laiko tarpsnių paskirstimas bus tik tai viena iš detalių, kurią reikia aptarti. Dabar koordinatorių nepriklausomumas. Čia dėl to mes visi sutarėm. Neturime jokių didesnių kasdienių problemų šioje srityje. Aš dalyvau keletoje susitikimų pastaruoju metu šiuo klausimu ir mano kolegos turi panašią patirtį. E, tiesiog buvo sakoma, kad ši nepriklausomybė būtų pagėdautinas dalykas, jeigu koordinatoriai turėtų būti apmokami iš viešų pinigų, tai be abejo, e, ši sistema turi turėti tam tikrą svorį, tik tai svarbu išsiaiškinti, kas kiek ir kam mokės. Tai būtų žingsnis pirmin, o koordinatoriai būtų labiau nepriklausomi ir labiau patikimi. Vis, dėl viso to mes visi sutarėm. Kai dėl antrinės rinkos. Manau, kad visi norime didesnio skaidrumo. Ir tai yra normalu. Būtina padaryti viską, kad laiko tarpsnių užsakymai ir paskirstimas nebūtų tik finansų rinkos reikalas. Tiesiog būtina užtikrinti tinkamus mainus tarp laiko tarpsnio už laiko tarpsnį ar laiko tarpsnio už tam tikrą mokestį. Ir visą tai užtikrinant optimalų oro uosto pajėgumų panaudojimą. Tad būtina geriau apibriežti tuos kriterijus, kurie pirmiausia būtų skaidrumo kriterijai susiję su antrinė rinka ir prekyba joje. Kai dėl juridinių klausimų. Dar frakcijoje turėsime galimybę apie tai padiskutuoti ir darbo grupėje, tai aš galėčiau pasakyti, jog pritariu tam principui, kai bandoma apibriežti, kas iš tikrųjų yra laiko tarpsnis. Mane šiek tiek stebina kai kurie dalykai. E, mums yra siūloma konkreti formulė, tačiau nemanau, kad tai yra geras dalykas, nes tai gali dar labiau viską sukomplikuoti praktiniu požiūriu. Suinteresuotų subjektų gyvenimas nuo to gali nei kiek nepalengvėti. Bet prie šio klausimo dėl grįšime. Dar turėsime progą padiskutuoti su šešėliniais pranešėjais šio klausimu. O dabar porą žodžių apie tai, ko pranešime kol kas nėra. didžiulė laiko tarpsnių skirimo tema, labai plati tema. ir dėl to, kas vadinama regular using. E, iškelti šios klausimus yra puikiai mintis, tačiau manęs kol kas komisijos pateikti argumentai neįtikino. Jeigu apžvelgtume tuos pozityvius aspektus, kurie galėtų pasitarnauti esamos tvarkos pagerimą. Jeigu pažvelgtumėte į e, neigiamus aspektus, tai pamatytume, kad privalumai susiję su pajėgumų padidinimu ir laiko tarpinių geresnių paskirsimų kol kas nėra garantuotas dalykas. Tad aš nemanau, kad kol kas taisyklę reikia keisti. Na, kitais klausimais esu gal kiek mažiau konservatyviai, konservatyviai nusiteikęs. Reikėtų, pavyzdžiui, ko gero pabandyti kombinuoti E, prognozes, kuris ir taikytinos visiems ir pabandyti geriau pasinaudoti vietos taisyklėmis. Reikėtų, kad būtų numatytas minimalus laiko tarpsnių skaičius ir paskui palikti dar tų laiko tarpsnių oro uosto skirstytojų kompetenciją, galima geriau panaudoti oro uosto pajėgumus. Ir paskutinis dalykas laiko tarpsnių ar rezervavimo kaina ir sankcijos. Yra numatyta, kad kompanijos, kurios prašo laiko tarpsnių, turi už jį mokėti, mokėti tam tikrą įmoką. Tad įmonės turėtų mokėti ir man tai atrodo šiek tiek pavojinga kad būtų galima panaudoti, kad laiko, užtikrinti, kad laiko tarpsniai tikrai yra panaudojami, o ne tik užsakomi, reikėtų uh, kad būtų tinkamai panaudojamos jau numatytos sankcijos. Ačiū. Grazie, prezidente. Innanzitutto voglio ringraziare il relatore per eh, il. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjui. Ačiū už pranešimą, nes jau, mes jau turėjome progos parengiamajame posėdėje jį aptarti. Visi žinome, kad tema yra labai svarbi ir jautri. nes oro uostams, keleiviams, e, oro e, bendrovėms tai yra labai labai svarbus momentas. Norėčiau pabrėžti, kad šioje srityje labai svarbu, kaip galima greičiau pasiekti konsensusą. Tas darbas, kurį mes mėginame atlikti, reiškia, kad mes turime kažkaip tai pasistengti, kad laiko tarpsniai oro uostuose e, būtų tokie, kuriais būtų galima lengviau ir geriau ir efektyviau naudotis. Bet tam reikalingas konsensusas. E, perskaičiau pranešimą, daugam jame pritariu, tačiau norėčiau sugrįžti prie kai kurių aspektų e, kuriuos dėrėtų šiek tiek patobulinti. Ypatingai čia paminėčiau antrinę uh, laiko tarpsnių rinką, e, apibrėžiant, e, apibrė, apibrėžiant e, laiko tarpsnius, dėl koordinatorių taip pat reikėtų labiau pasigilinti, kad kiltų kuo mažiau nesusipratimų. Pavyzdžiui, valstybės narės gali nuspręsti pačios tvarkytis tuos laiko tarpsnius, e, kad e, bet tai gali iškraipyti rinką. Dėl antrinės rinkos. Šioje srityje valstybės narės galėtų naudotis tam tikra tvarka susijusia su infrastruktūra. Reikėtų su oro uostais bendradarbiauti, gerinant infrastruktūrą ir gerinant oro uosto pajėgumus, kad tie oro uostai būtų kaip galima konkurencingesni jeigu tas sektorius nebus pakankamai gerai reglamentuotas, tuomet e, vis, visos duris atsivers valstybėms na, narėms, e, bus valstybės narės tenksis susižerti kaip galima daugiau pinigų, bet nebūtinai tuos pinigus panaudos oro uostų infrastruktūrai gerinti. Man e, taip pat rūpėtų patikslinti, kad reikėtų, e, jog tie visi kontrolieriai būtų nepriklausomi. Reguliuotojai visi būtų nepriklausomi pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai galėtų pasigilinti į Europos, Europinio koordinatoriaus klausimą. Tai, reikėtų, e, tai, tai galėtų padaryti visą situaciją skaidresnę ir visų laiko tarpsnių valdymą oro uostuose Europoje e, racionalesniu. dėl 400 dešimto punkto, tai yra labai e, techninis klausimas, aš dar turiu pagalvoti, o kai pagalvosiu, pamėginsiu atsakyti. Reikia ar nereikia e, kažkokiu tai papildomų problemų kurti oro uostams, nes galų gale tai ne oro uostai, o keleivis nukentės. Dėl 80-20 E, taisyklės dar reikėtų pasigilinti, kiek tai turės įtakos vietiniai rinkai ir pasaulio rinkai. O tam, kad geriau viską suprastumėm, reikės rugsėjo mėnesį surenkti visą eilę klausimų. Galbūt tada situacija kažkiek paaiškės. Toliau sankcijos. Dėl sankcijų taip pat reikėtų pagalvoti, reikėtų labai gerai apibriežti sankcijų sistemą, reikėtų sugalvoti tokias sankcijas, kad oro, uostų, oro e, bendrovės tiesiog e, nenorėtų e, naudotis tam tikrais laiko tarpsniais arba kad jos atsisakytų kai kurių laiko tarpsnių, jeigu dėlse jais naudotis arba jais nesinaudoja. Pranešimas tikrai labai šaunus ir jį rengiant bendradarbiavo e, įvairios politinės frakcijos. Aš tik tai norėčiau e, patikslinti e, keletą dalykų, kuriuos paminėjo ponas Udžės dėl regioninių oro uostų. Tokie E, oro uostai, kurie yra e, regionuose, kaip pavyzdžiui Airijoje, e, jiems gali iškilti grėsmė. Aš paprastai remiu laisvos rinkos sprendimą bet kokiais klausimais. Tačiau ir čia galima tikėtis gana paprastos problemos, akivaizdžios problemos, kai skraidoma tarp stambiųjų centrinių oro uostų. E, smulkių ekonominių sprendimų susitelkimas, sutelkimas į e, stambius e, centrinius oro uostus tranzitinius oro uostus ne visada gali pasitarnauti e, rinkai apskritai. Ir e, tokiu būdu skatinant tranzitinius stambiuosius oro uostus gali nukentėti e, keleiviai iš regiono. Todėl turime lab, būti labai atsargus, kai galutinai uh, E, suformuluosime nuostatas dėl laiko tarpsnių e, taisyklių. E, ir turime stengtis, kad regionių, regionų keleiviai iš regioninių oro uostų nenukentėtų ir galėtų prieiti prie, turėtų prieigą prie didžiųjų tranzitinių oro uostų. Nes e, kas iš to, jeigu mes Frankfurto ar Londono oro uostų veiklą sutvarkysime, o į juos negalės patekti e, smulkesni, e, smulkių regionų nedideli lėktuvai. Pone Lichtenberger. Ačiū labai. Aš visų pirmiausia norėčiau sugrįžti prie to, e, ką iškėlė šešėliniai pranešėjai. Jūs kalbate apie e, didžiulę e, plėtrą, tačiau jeigu pažvelgsite į bendrą ekonominę situaciją, tai pamatysite, kad pajamos, gyventojų pajamos mažėja, ypatingai jaunų e, gyventojų pajamos mažėja ir todėl turėtume turėti galvoje. Jeigu mes pernelyg išpūsime augimo lūkesčius, ir tuo pagrysime tam tikrą e, šios e, srities strategiją, tai galime e, prašauti pro šalį, todėl turime būti labai budrus. Turint galvoje šią rinką ir jos situaciją per pastaruosius keletą metų, tai E, tai stebime Europoje e, ryškę oligopoliją. E, ir tarpsnių skirstimas vyksta labai selektyviai. Tarp didelių oruostų vyksta arši konkurencinė kova. O regioniniai oro uostai, galbūt jų padėtis nėra tokia liūdna, kaip mano kolega ką tik minėjo, bet e, bet svarbiausia yra visų nuostatų, visų reikalavimų e, nepriklausomybė ir skaidrumas. naujos pradedančios e, bendrovės e, gali susidurti su sunkumais gaunant e, laiko tarpsnius stambiuosiuose oro uostuose. Ir aš čia matau tam tikrą taisyklių nepakankamą nepriklausomybę žinoma, koordinatorius e, e, gal galėtų padėti šias problemas išspręsti. Ir e, kalbant apie rezervacijos mokestį, čia galima būtų taikyti gerą kainų nustatymo mechanizmą. Tolėtume vis dėlto turėti galvoje, kad ne oligopolijos, o monopolijos naudojasi tokia padėtimi. Ir, ir e, nauji rinkos veikėjai tiesiog negali pakliūti į rinką dėl netinkamo, netinkamos kainodaros už laiko tarpsnius oro uostuose. Mes turime nustatyti labai aiškius kriterijus, pavyzdžiui, triukšmas, emisijos, nes bet kokiu atveju oro transportas, kaip ir kelių transportas, turi aiškius CO2 mažin, išlakų mažinimo tikslus. Ir į tai mes e, šiuo atveju tiesiog nekreipiame dėmesio. Mes juk turime europinius tink, tikslus ir reikalavimus, kaip sumažinti CO2 e, išmetalus. Ir aš manau, kad šiuos kriterijus taip pat reikėtų kaip nors įjungti. E, kai kurios va, Europos valstybės jau pasuko šiuo e, keliu, kai kurios tai visiškai ignoruoja ir aš manau, kad e, čia mes turime puikią galimybę e, į, į, įjungti ir e, aplinkos saugos, e, aplinkos saugos europinius tikslus. Bet kaip minėjau, svarbiausia yra taisyklių nepriklausomybė ir koordinavimas skirstant laiko tarpsnius. Kadangi e, kurį laiką pastaruoju metu rinka nepakankamai gerai veikia. Pone Foster. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dėkoju pranešėjų. Jis puikiai rengė seminarus kartu su šešėliniais pranešėjais. E, e, tai tik tai parodo, koks sudėtingas klausimas tai yra ir nėra vienareiškiško atsakymo prie, sprendžiant šias problemas. Mes prieš keletą metų turėjome diskusijas E, diskusiją šią temą ir atrodo apsistojome ties pačia problema, tai yra e, e, teisinė apibrieštimi. Visų pirmiausia, nemanau, kad tai būtina daryti mano man nuomonė, laiko tarpsnis nusileidimui ir kilimui oro uostuose yra nematerialus turtas, nes jis turi e, verti. Ir aš manau, kad būtų tikrai gerai, e, e, jeigu koordinatoriui nebūtų trukdoma vykdyti savo funkcijas, kad tai būtų nepriklausomas E, subjektas. Ir šios koordinatoriaus nuostatas, nuostatas turėtume ypatingai kruopščiai suformuluoti. Ir aš e, tikrai e, pritariu pranešėjų tam tikrais klausimais, ypač kalbant apie pranešėjo pateiktus klausimus E, pakeitimus dėl oro uostų tam tikrų nuostatų ir aš manau, kad e, oro uostai taip pat turėtų turėti savo e, tra, tarpsnius. Šis klausimas priveda vėl mus prie antrinės pakilimo ir nusileidimo tarpsnių priekybos rinkos. Tai yra e, labai svarbus finansinis aspektas. Aš nemanau, e, E, kad tai turėtų būti vyriausybinis dalykas, tai yra komercinis e, sprendimas, tai yra komercinis konfidencialumas, komercinė paslaptis, nes yra tam tikras rytis, e, pilkas rytis, kur ne viskas yra aišku. Viena vertus at, viskas atrodo labai paprasta, tačiau e, jeigu valstybės narės nenori dalyvauti antrinėje e, rinkoje prekiaujant tarpsniais, tai aš nemanau, kad e, reikėtų jas versti tai daryti. Ir aš manau, kad mes gyvename globaliame pasaulyje, yra tarptautiniai, pasauliniai susitarimai ir mes turėtume jų taip pat laikytis. Ir aš manau, kad 18-20 e, straipsnis turėtų išlikti toks, koks jis yra. E, ir galėtume e, plačiau pano, panagrinėti vientinės taisyklės. Ir čia pagrindinį vaidmenį galėtų suvaidinti koordinatoriai. Na, o dėl sujeng, sujungiamumo. E, nes tarptautiniai oro vežėjai e, nori panaudoti savo e, laiko tarpsnius tarptautiniams, tai yra tarp atlantiniams skrydžiams. Ir mes turime nepamiršti, kad turime galvoti ir apie mūsų regionus, ne vien apie interkontinentinius skrydžius. Žinoma, e, yra e, regionų, e, kurie yra visai neblogoje padėtyje, tačiau yra ir nukenčiančių regionų. Bet baigdama norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš pritarsiu daugeliu pakeitimų, kuriuos pateikė pranešėjas E, iš dalies dėl tų priežasčių, kurias ką tik paminėjau ir aš e, dar pasvarstysiu dėl ką tik išgirstų e, pastabų, dėl kitų, ką tik išgirstų pastabų. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponas Rikė. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Į kai ką net negalėčiau atsakyti tinkamai, mane labai nustebino tai, kad dėl laiko tarpsnių yra rengiama pirminė ir antrinė rinka. Sąlygomis, kurios yra, sakyčiau, labai nenuseklius, tarpusavėje menkai susijusios. Nes e, juk čia nekalbame apie panašius dalykus kaip antrinė automobilių, naudotų automobilių rinka ir panašiai. Kitaip tariant, galėtų atsitikti taip, kad laiko tarpsniai bus skiriami reguliavimo institucijos už tam tikrą mokestį pirminėje rinkoje remintis e, tomis taisyklėmis, kurias minėjo, kalbėjo kolegos, e, optimizavimo, geresnio organizavimo taisyklėmis ir taip toliau ir panašiai. Tai būtų laiko tarpsnių skirimas siekiant užtikrinti visuotinį interesų įgyvendinimą ir antrinė rinka veiktų remiantis grinai finansiniais principais, jeigu aš teisingai supratau, sako kalbėtojas. Man kelia abejonių tai, kad būtų antrinėje rinkoje siekiama pusiausvyros, kurios pagrindas nebūtų finansai, kad būtų siekiama, pavyzdžiui, tik geresnio oro transporto užtikrinimas būtų tikslas. Bet juk taip nutiks nebūtinai, nes, pavyzdžiui, oro bendrovės, kurios yra turtingos, turi daug kapitalo, imsis investuoti į antrinę rinką ir pabandys iškraipyti ją. Ja. Tad užbaigdama savo trumpą pranešimą, pasisakymą, norėčiau pasakyti, kad mane labai stebina šitie dalykai, nes pirminė rinka, regis, veiks pagal vienas taisyklės, o antrinė rinka pagal kitas. Vėlgi, ar tai yra iš tikrųjų taip, galbūt, pavyzdžiui, praėjus tam tikram laiko ir įsikalius tam tikroms, tikroms taisyklėms, visa šio pobūdžio rinka bus antrinė. Ir tuomet, ar nekils rizika po kokių 10-12 metų e, susikurti tokią sistemą, kuri bus visiškai nesuprantama jokių požiūrių. Mane labai stebina ta didžiulė netvarka, kuri gali kilti tiek pirminėje, tiek antrinoje laiko tarpsnių rinkoje. Ačiū. Dėkoju. Merci, Monsieur le Président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė ponė Dėvėrak. Aš jau sakiau, kad aš e, nežinau, ar reikalingo ta nauja redakcija susijusių laiko tarpsnių paskirstimų. E, mes gyvename tokiu metu, kai užimtumas dėja yra mažas. A, galėčiau paremti Europos komus, komisijos pasiūlymus ir norėčiau nu, paminėti keletą pozityvių dalykų. Tačiau dėl kai kurių dalykų lieku skeptiška, kolegos kalbėjo, kad ko gero kai kurie, kad neverta gal įvesti antrinės rinkos šioje srityje. Jeigu taip ir būtų padaryta, reikėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta tvarka, nes čia nėra šiaip savo priemonė, kuri nieko nereikš. Ar pirminės rinkos sukūrimas atsilieptų į poreikį geriau skirstyti laiko tarpsnius, kad mūsų oro uostai nepatirtų taip vadinamų kamščių. Nežinau, ar antrinės rinkos sukūrimas padės tą problemą išspręsti. Tai dar nereiškia, kad jeigu egzistuoja kai kuriuose oruose, oruostuose antrinė e, nelegali, taip sakant, rinka, ir kad jos įteisinimas padės išspręsti visas problemas. Tad e, kyla klausimas, e, kaip oro bendrovės pavyks e, pritraukti prie maršrutų, kurie yra susijęs su mažiau rentabiliais oro uostais ir regionais. Kol kas nebuvo išspręstas trečiųjų valstybių oro bendrovių klausimas, nes jos dažnai veikėte pagal tokias pat e, taisyklės kaip mūsų europinės kompanijos, kurios patiria um, ne vienodą konkurenciją. Mūsų tikslas yra veikti konkurencingoje rinkoje, kur taisyklės yra vienodos visiems. O antrinė rinka gali veikti kitaip. Buvo pasakyta, kad čia neva reikėtų palikti daugiau laisvės valstybėms narėms. Tačiau negalima teikti, kad valstybės narės turės e, tam tikrą laisvę, kartu teigiant, kad egzistuos tam tikros diferencijuotos taisyklės visiems. Kitas dalykas - komisijos siūlymas sugriežtinti laiko tarpsnių panaudojimą. Mūsų oro kompanijos dabar, sakyčiau, e, skrenda e, tokių oro neramumų, klimatinių neramumų zonoje, arba kitaip tariant, patarės patiria didelių sunkumų. Tad reikėtų ko gero leisti mūsų oro bendrovėms atsikvėpti, o ne bandyti sugriežtinti dar joms taisyklės. Mane labai stebina, kad kolega už jas nekalbėjo apie visus šios klausimus. Komisijos trys siūlymai turi būti pateikti, dėl jų dar reiks dėrėtis, O kartu sakoma, kad mes turėtume atsižvelgti į mūsų siūlomas nuostatas oro sektoriai. Mes turėtume be abejo paremti aviacijos taisyklės, tačiau ne, nepakraukime pernelyg sunkiai mūsų laivelio plaukiančio tokiomis sunkiomis sąlygomis. Man atrodo, kad numatytos taisyklės yra kai kurios pernelyg sudėtingos. Ir Tikėkime, kad mūsų pateiktos pastabos atsispindės komiteto galutinėme pranešime. Kolegos už jas pranešime yra remiama taisyklė numatyti laiko tarpsnių rezervaciją. Tuo tarpu mano supratimu mes turėtume stengti sustiprinti sankcijas tiems, kurie laiko tarpsnių paskirtų nepanaudoja. O kai dėl siūlymo sukurti tam tikrą naują papildomą sistemą, kai dėl e, koordinatoriaus nepriklausomų institucijų sukūrimo čia kolegos siūlymus galiu tik paremti. Ačiū. Merci, monsieur le président. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad bendrai paėmus mes visi pritarėme tam, kad e, intensyvėja oro transportas, nes yra ir. Uh, uh, įprastinės oro bendrovės ir mažų kainų oro bendrovės. Mm, tik tais reikėtų dėti pastangas, kad situacija dar labiau nesudėtingėtų. Mm, bet man atrodo, kad siūlomas reglamentas e, sukels daugiau problemų negu pasiūlys sprendimų. Rinkos skirtingos, kaip sakė Dominik Rikė. Rikė reikėtų labiau kreipti dėmesį į tuos pasiūlymus, kuriuos teikiame. E, man atrodo, kad labai rizikinga nustatinėti tuos laiko traipsnius, kaip sakė, ką tik prieš tai pasisakiusi kolega ir, kolegė ir kiti, mm, nes e, būtų iškraipama konkurencija e, tarp Europos oro bendrovių ir subsidijas gaunančių trečiųjų valstybių oro bendrovių. Mums reikėtų taip pat pasižiūrėti, kad mūsų e, oro sektorius dar nepasidarytų labiau trapus ir reikėtų žiūrėti, kaip pagerinti tą, e, tuos rautus, nes rautai vis didės, o 2030, kaip jau buvo sakyta, jeigu dabar kažkokiu tai sprendimu neieškosime, tai situacija taps apskritai tragiška dėl sąlygų sugriežtinimo, kaip e, sugriežtinti laiko tarpsnių naudojimą, nauji siūlomi sprendimai, man atrodo, šiek tiek perdėti, nes rizika kyla tokia, kad atsiras oro bendrovių, kurios neatitiks kriterijų, nenorės atsisakyti savo e, turimų laiko tarpsnių ir skraidys e, pusiautuščiais lėktuvais tai aišku kainuos e, ir e, toms kompanijoms, bet e, nieko gero iš to neišės, jokios naudos tai neduos. Išvada būtų tokia, kad reikėtų optimizuoti mūsų oro uostų pareig... pajėgumus ir visą tai reikėtų daryti tariantis ir nedestabilizuojant ir taip šios E, rinkos dalies, kuri ir taip patiria daug sukretimų pastaruoju metu, ypatingai per keletą pastarųjų mėnesių. Ačiū, ponas Kramer. Taip, e, ponas, ponė Rikė, jūs paklausėte, kodėl mums reikalingos dvi skirtingos rinkos. Transporte mes iš vis rinkos neturime. Mes nebeturime rinkos ekonomikos, e, dabar jau čia susidurėme tik su planinė ekonomika šioje srityje. Ir kartais tos e, kainos būna kaip ir realios, bet labai dideli mokesčiai ir būtent dėl to per keletą pastarųjų metų labai ir padaugėjo, e, padidėjo srautai. Aišku, labai daug sunaudojama e, kūro, bumas didžiulis, bet tas bumas yra apdirbtinis, tad oro bendrovį reikėtų paklausti, ar jeigu taikysim ar, ar, ar būtų tokia politika, kad skraidinsime mažai keleivių, e, bet pustuščiais lėktuvais, e, ar, ar, ar geriau keleivių srautus padidinsime, lėktuvai bus pirmi. Būtent dėl to mums reikalinga e, rinkos ekonomika, o ne planinė ekonomika. Sakykime, jeigu studentas dabar geležinkeliu nori nuvažiuoti nuo Berlyno iki Müncheno traukiniu, tai traukiniu jisai nuvažiuos ne tik, kad greičiau, bet ir trečdaliu galbūt ar, ar netgi dar daugiau pigiau. Laiko tarpsnius gali labai įtakoti geležinkelio transportas. Labai daug investuojame į transporto sritį, milijardus investuojame, sakome, kad norime sumažinti kamščius, tačiau lygiai tokie padideli kamščiai kaip prieš 40-50 metų. Situacija niekiek nepadidėjo. Ir dabar, pavyzdžiui, mes norime e, plėsti infrastruktūras, mažinti automobilių skaičių, tačiau matote, kas iš to išeina. Galime dar e, pateikinėti įvairių miestų, įvairių šalių pavyzdžius. E, pavyzdžiui, būna kartais taip, kad transportas būna organizuojamas už žalę kaina, e, tad galima kelti klausimą, ar su oro transportu lygiai taip pat galima būtų pasielgti. Aš iš Romos į Berliną, pavyzdžiui, nuskridau už 25,99 euro. Ir jeigu jūs dabar iš Romos į oro uostą važiuosite autobusu, tai kainuos 8 eurus, taksi 50 eurų, tai tikra beprotybė. Jeigu ir toliau taip tęsis, tai pamatysite, kad anksčiau ar vėliau viskas grius, kaip kad griuvo nekilnojamo turto, sprogo nekilnojamo turto burbulas Ispanijoje ar kažkur kitur. Pamatysite, kad visa tai tęstis negali ir dėl to mums reikalinga rinkos ekonomika, ypatingai tokiame sektorijoje kaip oro transportas. E, e, raudonai juoda E, vyriausybė, Vokietijos vyriausybė įvedė tam tikrus mokesčius prieš keletą metų. Aš buvau labai patenkintas, nors tiesą pasakius nemaniau, kad jie taip gali pasielgti. Dabar 12 milijardų finansuoja e, mokesčių mokėtojai, finansuodavo e, mokesčių mokėtojai, dabar jie finansuoja tik tais vieną dvyliktąją dalį, oro kompanijos elgesi lyg tai būtų ant bankrotos lenkščio. Taigi reikia kažką tai daryti panašaus kaip Vokietija, tokiu būdu būtų padidintas mobilumas, e, judumas, e, sumažėtų oro tarša, pagerėtų aplinkosaugos būklė ir galbūt išsispręstų labai nemažai problemų. Aš už rinkos ekonomiką. E, galbūt tai kažkiek tai kainuos, bet vis tik tais reikalinga ta mokesčių sistema, kuri galbūt kažkaip tai padėtų išspręsti laiko tarpsnių problemą. Uh, galbūt galės padaryti tam tikrą spaudimą. E, mobilumas išliks, o oro skrydžių srautai sumažės. Ponas Higgins, ačiū labai, ponas pirmininkė. Anksčiau diskusijoje buvo sakoma, kad einame e, netinkame linkme, kiti sakė, kad e, einame tinkame linkme atrodo, e, kad vis dėlto yra labai sudėtingas e, e, klausimas, nes tai yra techninis klausimas. Mes aptarėme daugelį įvairių perspektyvų tarp įvairių valstybių narių. Ir praeitą savaitę bent jau nubalsavome už pirmą redakcija ir aš manau, kad turėtume pažvelgti į pranešimo esmę. E, e, mano kolega Kristina sakė, e, kad nėra ketinama pasmaukti smulkių bendrovių, bet stengiamasi e, pagerinti konkurencinės sąlygas, tinkamai paskirstant esamus laiko tarpsnius. Jeigu, jeigu įvestume antrinę e, rinką e, priekybą laiko tarpsniais, tai padidinsime konkurenciją. Aš, pavyzdžiui, Rainai ir neskraidau E, Lufthansa, Air France e, ir kitos e, bendrovės šią sistemą taiko ir konkurencija veikia. Mes turime sudaryti sąlygas sąžiningai konkurencijai. Ir dėl paskirstimo procedūrų skaidrumo. E, kol kas skaidrumo trūksta ir dabar yra siūloma padidinti e, paskirstinimo skaidrumą. Toliau kalbama apie oro eismo kontrolės sistemą. Ir man atrodo, aš visiškai remiu šiuo momentu, kad e, E, oro bendrovės tiesiog užgrobė tam tikrus tarpsnius ir paskutiniu momentu pasako, kad mums nereikės vieno ar kito e, tarpsnio. Ir tai yra labai neigiamas konkurencijos aspektas. E, tai tas ne, nepakankamai efektyvus infrastruktūros panaudojimas yra labai neigiamas aspektas. Ir aš manau, kad kad e, šis pranešimas gali e, padėti mums šias problemas išspręsti. Aš sutinku, kad e, regioniniams oro uostams reikėtų sudaryti geresnės sąlygas, kadangi jie yra ypatingai svarbus tolimesnių regionų plėtrai. E, ir tiesiog svarbus e, e, tų regionų ekonominiam išgyvenimui. Prieš tai kalbėjęs, kalbėtojas pasakęs, kad rinkos ekonomika yra, rinkos ekonomija svarbiausia yra konkurencija. Ačiū, ponė Maisner. Dėkoju, pirmininkė. Aš nuo pat pradžių supratau, kad šis klausimas bus sudėtingas, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo gana paprasta. Kalbant apie laiko tarpsnius, kartais galima pagalvoti, kodėlgi apie tai reikėtų diskutuoti. Na taip, techniškai tai yra be galo sudėtinga, nes reikia aptarinėti įvairius klausimus, tame tarpe rinkos klausimus. Ir kaip sakė kolega Kraneris, reikėtų pažiūrėti, ką gausime iš subsidijų, nes neturime tokios rinkos ekonomikos, kokios pageidautume. Ir tai taikytina ne tik tais kalbant apie oro transportą, bet ir apie visas kitas transporto rūšės. E, visi kolegos labai puikiai padirbėjo, e, tiesiogiai pasisakyti laiko tarpsnių nenorėčiau, tačiau reikėtų vis tik tais gal pasižiūrėti, kaip pagerinti padidinti oro uostų efektyvumą. Nes e, būtų labai gerai, jeigu pasvarstytumėm, ką galima juose pagerinti. E, tik 80 procentų oro uosto pajėgumų panaudojama. E, ir reikėtų galbūt pagalvoti apie naujų darbo vietų kūrimą tiek oro bendrovėse, tiek oro uostuose. Ir taip pat reikėtų pasižiūrėti, ar mes kalbame apie oro srautų padidimą. Ponas Lichtenberg jau tai E, aptarė, ponas Kramer irgi. Aš esu pilnai įsitikinusi, kad e, oro transporto srautai auks ir jie turi aukti, apie tai galima valandų valandą šnekėti. E, tačiau kita vertus galima kelti klausimą, kamgi didinti tuos oro E, keleivių srautus, kai Europoje mažėja gyventojų, kai gimstamumas mažėja, o jeigu norime kažką tai padaryti gero savo vaikams ir anūkams, tai gal vis tik tais reikėtų užimti tą pasaulinėje rinkoje. O pasaulinė rinka tai ne vien tik tais antžeminis transportas, ne vien tik tais geležinkelis, bet ir aviacija e, matėme, kas įvyko, kai įsiveržė Islandijos ugnikalnis pavyzdžiui, BMW gamin, gamyba sustojo, sustojo kai kurie kiti e, gamybos sektoriai vien dėl to, kad kai kurios detalės gabenamos oro transportu. Taigi, kaip matome, oro transportas mūsų pramonė yra labai svarbus, taigi, taigi neišleiskime ir šitą iš akių. Bet to nereikia pamiršti, kad žmonės juda laisvai ir turi laisvai judėti. O e, kalbant apie daugiau subsidijų, tai reikėtų jomis siekti didesnės, geresnės rinkos ekonomikos. Thank you E, sutinku su ponė Deveirak mm, dėl to, kad oro bendrovės turės ko, konkuruoti su oro bendrovėmis, kurių sąlygos yra visiškai kitokios. E, jeigu, sakykime, palyginsime savo oro bendrovės su arabų šalių oro bendrovėmis, tai pamatysime, kad tikrai labai sunku su jomis konkuruoti. E, daug labai elementų tai lemia. E, o e, aišku, tai atsiliepia ir laiko tarpsniams. Mums reikia būti konkurencingesniems, žinoma, reikia palikti vietos ir kitoms oro bendrovėms, tačiau kita vertus reikia įtvirtinti ir savo poziciją, o tai padaryti yra be galo sunku. Tik vieną minutę, sako ponas Rikė. Ponas Kramer. Ačiū. Dėl darbo vietų. Nuo 94 metų e, o geležinkelių bendrovėse nuo 500 tūkstančių e, darbuotojų buvo pereita prie 200 tūkstančių. 60 tūkstančių žmonių dirba Frankfurto oro uoste. Taigi, kalbant apie užimtumą, apie darbo vietas, reikia stiprinti ir kitas transporto rūšis, kitas transporto šakas. Reikėtų pasižiūrėti, kaip skatinti tas transporto rūšis, e, kuriuose buvo prarasta daug darbo vietų. Ir ačiū už tai, kad leidote man trumpai pasisakyti. Ponas Rikė, labai džiugu, kad ponas Krameris gina rinkos ekonomiką. Aš norėčiau pasakyti, kad pirminė rinka ir antrinė rinka labai skiriasi, e, bet kad tie skirtumai yra gana dirbtini. Pone Meir, ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, Europos komisijos vardu Noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir už tai, kad buvo pabrėžta būtinybė turėti nepriklausomus koordinatorius. E, bei, kad buvo paminėta, paminėti aspektai susijęs su antrinė rinka. Norėčiau pasakyti, jog gerai, kad nebuvo nuneikta būtinybė įdėkti didesnę discipliną oro bendrovėms, kad šios tinkamai naudotųsi oro uostų pajėgumais. Lankstumas be abejo yra pageidautinas dalykas, tačiau kai susidurėme su konkrečia situacija, kai oro uostų pajėgumai um, yra pernelyg menki tam tikrų metų ar e, apskritai, tai tuomet yra labai svarbu užtikrinti, kad e, oro uosto pajėgumais oro bendrovės naudojasi optimaliai čia reikia pasakyti, kad kai laiko tarpsniai dažnai panaudojami 85, 85 procentais. 10. Tačiau, kalbant apie ilgesnius skrydžius, tų pajėgumų panaudojimo šiek tiek kitoks - 10 procentų žiemą, 15 vasarą. Ir e, dabar turime kalbėti apie sistemą, kuri padėtų išspręsti sudėtingą problemą, nes kartais nepanaudojami laiko tarpsniai, o tarp kitos bendrovės, kurios galėtų juos panaudoti, neturi tokios galimybės. Tad būtina pagerinti oro uosto darbo planavimą ir tai nuosekliai susijęti su bendrovių skrydžių planais. Kai dėl antrinės prekybos ir antrinės rinkos. Antrinė prekyba turi būti tas dalykas, kuris padeda ginti viešą. Kodėl? tai reikalinga tam, kad oro bendrovės galėtų parduoti savo turimus laiko tarpsnius, kad jos būtų skatinamos atsisakyti nereikalingų laiko tarpsnių ir kad jos galėtų panauti kitos oro bendrovės, kurios tokias galimybės turi ir gali tai padaryti geriau. E, tai paskatintų atsiliepti į paklausą ir tai taip pat atitiktų keleivių poreikius. Mūsų prašymo atlikta studija rodo, kad antrinė rinka būtų tas dalykas, kuris leistų e, keleiviams daugiau keliauti, bent jau galėtų keliauti daugiau keleivių. 14 milijonų keleivių per metus galėtų keliauti daugiau, jeigu būtų įdėkta antrinė laiko tarpsnių rinka Europoje. Tačiau tuo pat metu noriu atkreipti jūsų dėmesį štai į ką. Kai kurie pakeitimai, tokie kaip jie yra suformuluoti dabar, galėtų nuneikti šios priemonės efektyvumą, tos antrinės rinkos siūlomų taisyklių efektyvumą. Siūloma dalį pajamų skirti oro uostams. Tai yra tokio pobūdžio priemonė, kuri e, neskatins oro bendrovių parduoti laiko tarpsnių Mes norime paskatinti tokį dvipusį eismą šioje srityje, jeigu taip galima sakyti, kad oro bendrovės būtų skatinamos laiko tarpsnius vieną vertus pirkti, kitą vertus parduoti. Tai e, būtų geras dalykas, tuo tarpu e, lėšų dalies skirimas orostams galėtų šį sistemą užstrigdyti. Kitas dalykas finansiniai srautai turėtų būti skaidresni. Be abejo, mes pritarėme pranešėjo nuomonė padidinti skaidrumą ir užtikrinti koordinatorius veiksmų skaidrumą, tačiau manome, kad individualūs sandoriai tarp oro bendrovių neturėtų būti viešinami, turėtų būti skelbiami kai kurie sandorių duomenys, tačiau specifiniai duomenys, e, individualūs duomenys neturėtų būti skelbiami, tai galėtų sukelti problemų. Yra taip pat vienas pakeitimas, kur kalbama apie prieigą prie e, oro uostų, nekoordinuojamų oro uostų. Ir e, čia mes prieiname prie to klausimo susijusiu su regionais, kuriuos nenoriai aptarnauja atskiros oro bendrovės. E, antrinė rinka gali padėti atverti naujus oro kelius Europos Sąjungoje. Tad aš manau, kad to aspekto turėtume nepamiršti. Yra oro bendrovių, kurios norėtų, pavyzdžiui, kai kurios maršrutus aptarnauti, tačiau nėra pakankamai mobilumo laiko tarpsnių srityje ir gali joms kilti tam tikrų sunkumų. Be to, mes manome, kad nereikia nuneikti tos sistemos, kuri tinkamai veikia. Tai yra būtinybė teikti viešasias paslaugas apibriešt, pagal apibrieštas taisyklės numatytusias rytise. 1008-2008 reglamentas veikia puikiai kol kas ir tuo e, reglamentu galima remtis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes norime, kad neliktų e, tokių neaptarnaujamų regionų. Svarbu, kad būtų numatytos taisyklės naujai rinką patenkančioms oro bendrovėms, kad šios e, galėtų pasinaudoti devyniais laiko tarpiniais per dieną, kad vykdytų skrydžius pirmin ir atgal, po keturis skrydžius pirmin ir atgal. Paskui tos taisyklės galėtų būti peržiūrimos. Ir paskui tas skrydžių skaičius galėtų keistis nuo 5 iki 10 procentų. Tad mūsų rūpestis yra visomis šiomis prienomis užtikrinti, kad bus sudarytos kuo geresnės sąlygos atskirų regionų aptarnavimui, turėtų būti numatyti rinkos mechanizmai, kurie padėtų tai daryti. Dar vienas iškeltas klausimas, kurį minėjo daugelis parlamento narių, yra oro bendrovės iš trečiųjų valstybių ir rizika, kad tos bendrovės, kurios gauna pagalbą, galės lengviau įsigyti laiko tarpsnius ES oro uostuose, tuo tarpu, kai mūsų oro bendrovės ar daugelis iš jų pergyvena sunkę finansinę situaciją. Čia norėčiau priminti, kad vyksta dėrybos dėl oro transporto paslaugų. Ir Ši tema ten yra aktualiai nagrinėjama, kai valstybė narė tarėsi dėl skrydžių teisės, jis taip, ji taip pat ne, deras ir dėl kitų taisyklių ir sustarimų. Ir komisija pagal savo įgaliojimus, derėdamasi dėl oro transporto paslaugų, iš juos visus aspektus atsižvelgia. Dėkuoju. Merci, Ačiū, ponė Mer. O dabar pranešėjui Udžės žodis užbaigimui. Prašom. Grazie, prezidente. Io credo che. Eh... Ačiū, ponas pirmininkė. Mano kolegos E, kurie pasisakė, e, padėjo, su, padeda suprasti, koks sudėtingas šis klausimas yra. Tai nėra e, vien klausimas, kaip padalinti pakilimo ir nusileidimo laiko tarpsnius į keletos minučių tarpsnius. Tai yra susijęs su oro transporto politika. E, ir ne vien tik su oro transporto politika. Ponas Krameris ir ponas, e, ponia e, Meisner pasakė, kad e, tai susiję su visomis transporto rūšimis. Ir šis klausimo sudėtingumas, tiek mm, techninis, tiek politinis sudėtingumas, turėtų atsispindėti e, parlamento ir komisijos e, e, siūlomuose sprendimuose. Todėl aš norėčiau, kad mes būtume apdairus, tačiau ryštingi. Tačiau mums reikės pasverti išvadas ir pažiūrėti, ar jos atitinka bendrąjį interesą Ir tai, kad mes neturime organizacijų, e, kurios galėtų dalintis ištekliais e, su kitomis organizacijomis e, šiame sektoriuje. Tai tik pablogina situaciją sektoriui oro e, bendrovės nėra kaip karvės, kurias galima paskersti. Laikai yra sudėtingi, bet niekas negali garantuoti, kad ateityje situacija nebus dar sunkesnė. E, nes oro uostai turi savo pajėgumų e, ribas tai susijęs su teismų e, sprendimais e, susijusiais su e, pakilimo ir nusileidimo laiku, tarpsnių paskirstimų, taip pat su nuostatomis dėl darbo naktį E, tačiau yra e, kita galimybė ir tai yra labai delikatus dalykas, kad oro uostų tarnybos gali būti interpretuojamos e, kaip bendras aspektas teikiant paslaugas Europoje. Čia netaikoma konkurso procedūra, kaip tai daroma perkant prekes. E, ir tie e, rūpeščiai, su kuriais mes dabar susidurėme, spręsdami laiko tarpsnių uostuose e, problemą, mes turime labai gerai pasverti terminus ir aiškiai E, suformuluoti apibrieštis, e, nes niekur nėra pasakyta, kad yra vienas ir vienintelis tų laiko tarpsnių savininkas ar kad tai yra e, viešasis gėris. Čia turime suderinti kaip įstatymų leidėjas įvairius interesus Ir į visus interesus turime atsižvelgti vienu metu. E, egzistuoja ir dar viena situacija, tai yra susidariusi situacija, konkurencinė situacija tarp mažų kainų skrydžių bendrovių e, ir mm, stambių bendrovių teikiančių visas paslaugas ir kas atsitiks, jeigu e, pigių skrydžių bendrovės susidomės stambiaisiais tranzitiniais oro uostais, nes kol kas jos e, operuoja dažniausiai iš e, regioninių oro uostų. Ir mes turime numatyti panašias situacijas. Kai kurie klien, kolegos iškėlė kitų klausimų, kaip pavyzdžiui, kaip gali rinka keistis kituose žemynuose. E, mes per daug galbūt čia susitelkėme į save pačius, nes e, e, yra ir kitų didelių rinkų, kaip Junktinės Amerikos valstijos E, ir ilgai laiką Europa ir Šiaurės Amerika buvo didžiausios rinkos, tačiau mes pastarųjų met, pastaruoju metu susidurėme su tuo faktu, kad mus aplenkė e, Azijos oro bendrovės. E, Pekino oro uostas 2010 metais e, tapo antruoju e, pasaulio oro uostu pagal aptarnautų keleivių skaičių. Ir tik vienas Europos oro uostas galėtų puikuotis pagrindinių 25 pasaulio oro uostų sąraše. Todėl turime labai pasverti savo politinius sprendimus. Dėkuoju visiems e, pasisakiusiems. E, žinoma, mes visų klausimų negalėjome e, aptarti. Tačiau, kaip sakė kolega Fidanza, mes turėtume pažvelgti įvairia pusiškai į pajėgumų problemą. E, mes neturėtume svajoti sukurti naujų struktūrų, ypač turint galvoje e, tas investicijas, kurios tam reikalingos. Tačiau mes turime e, tokias priemonės kaip Europos sujungimo priemonė e, ir transeuropinių tinklų priemonė. O pabaigus planavimo etapą e, mes negalėsime pasinaudoti šių priemonių teikiamomis galimybėmis. E, netiesiogiai taip pat norėčiau aplikuoti ponui e, Sasolį. Definicijos apibrieštis yra kaip smėlis. Mes turėtume, tai yra labai lakus klausimas. Mes turime atsižvelgti ir į žemynų teisinę e, kultūrą, ir į kalbinius dalykus. E, turėtume e, nustatyti griežtesnės, aiškesnės taisyklės dėl interesų konfliktų. Ir stengtis E, kad e, finansinės operacijos nekonfliktuotų, e, kad šie aspektai būtų skaidrus. Ir dar vienas dalykas, ponia Foster paminėjo, kad šiuo metu E, negalime kalbėti apie rinkos užterštumą ir reikalauti tam tikrų priemonių šiuo atžvilgiu. Tačiau skaidrumo e, būtina e, siekti. Ir kaip vienas kolegų minėjo, tikrai turėtume puoselėti e, ryšius, sąsajas su nutolusiais e, regionais ir kaip galima efektyviau panaudoti e, laiko tarpsnius oro uostuose. Prekyba, oro, prekyba laiko tarpsniais neturėtų būti E, vien didžiųjų oro uostų privilegija. Diskusija buvo gana sudėtinga, tačiau e, visi pasisakėme labai atvirai ir aš visiems e, kolegoms dėkoju. Aš manau, kad mes tikrai bendrai galėsime pasitarnauti transporto sektoriuje ateityje. Šios dienos posėdį baigiame, iki pusės šešių darome pertrauką, tada vyks koordinatorių posėdis. Atsiprašau, sako pirmininkas. Terminai, iki kada galima pateikti pakeitimus. 12 rugsėjo komitete balsuosime spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje, o plenarinėme posėdėje svarstysime gruodį. E, komiteto posėdis baigtas, ryto ryte susitinkame 9. O šiandieną pusė šešių vyks koordinatorių posėdis.